Ponios Lauros Ferrara pranešimas visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2014-2015 metais. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Poniai, poniai Ferrarai, keturios minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė ir gerbiami kolegos, noriu padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams, su kuriais rengėme susirinkimus ir vaisingas diskusijas. Taip pat ačiū visiems piliečiams, kurie prisidėjo teikdami savo siūlymus šio pranešimo e, projektui. Jie savo pasiūlymus galėjo pateikti specialios internetinės platformos pagalba. Ta, dabar turime puikų tekstą, kuris padės užtikrinti geresnį skaidrumą, didesnį piliečių įsitraukimą į ES institucijų veiklą. Šis pozityvus žingsnis yra juolab svarbus, nes įvyksta svarbiausių momentų dabar, kai ES piliečių pasitikėjimas ES institucijomis yra susviravęs. ES institucijos yra laikomos neskaidriomis, sakoma, kad sprendimai priimami tokie, apie kuriuos piliečiai nežino nieko arba žino labai mažai. Daug apie skaidrumą yra kalbama, tačiau piliečiai mano, kad tie žodžiai nėra lydimi konkrečių veiksmų. Daug rezoliucijų ankstesniais metais parlamente nesulaukė jokio įgyvendinimo. E, tad skaidrumas dalyvaujamoji demokratija yra vieni iš svarbiausių principų, kurios, kurie yra tvirtinti ES sutartyse dalyvaujamosios demokratijos principų yra paremta Europos Sąjunga. Tuo principu mes rėmėmės įrengiami šį pranešimą. Mes norime, kad būtų piliečių atstovų atliktų darbų registras e, sudarytas, kad jis būtų reguliariai tvarkomas, atnaujinamas ir kad būtų piliečiams aišku, kas buvo nutarta ir kam buvo nuspręsta išleisti ES piliečių pinigus. Būtina, kad ES tinklalapyje būtų sudaryta galimybė piliečiams susipažinti su dokumentams. Taip pat būtina kalbėti apie negalių asmenų teisės ir jų galimybę susipažinti su dokumentais. Mm, neįmanoma būtų taip pat e, nenumatyti nieko, kad bū, bū, nes, e, nieko kas nebūtų susijęs su um, informatorių apsauga, su jų teisėmis ir atlygių jiems. Taip pat svarbu uh, apriepti ir teisėjų kūros pro, projektus. E, gali atsitikti taip, kad ta viešoji kontrolė teisėjų kūros paprasto darbo gali būti netinkamai vykdomi, nes trilogo susitikimai yra nevieši, lobistai turi prieigą prie visų e, dokumentų ir jie gali įtakoti priimamus sprendimus. Neformalūs trilogai vyksta, būtina užtikrinti geresnį ir jų skaidrumą, kad piliečiai galėtų matyti, kas ir kaip. Kai dėl lobisto Europos komisija raginame pateikti savo sustarimo projektą, kad būtų sudarytas tarp institucinis būtinas lobistų registras. Mes pabrėžiame būtinybę užtikrinti didesnį dėrybų skaidrumą prieš privant tarptautinius susitarimus ir piliečiai turėtų turėti kuo platesnę prieigą prie visų svarbiausių dokumentų. Būtina užtikrinti e, taip pat kuo skaidresnę procedūrą, kai valstybės narės sulaukia sankcijų e, dėl įsipareigojimų nevykdymų, kai dėl struktūrinių fondų e, būtina pateikti informaciją apie visas procedūras e, ir finansavimo skirimą, kad būtų galima sėkmingiau kovoti su korupcija. Kaip jau sakiau, e, piliečiai mažiau pasitikė ES institucijomis dėl to, kad mano, kad trūksta skaidrumo. Tad būtų klaida apsimesti, kad nieko nevyksta. Turėtume atsisakyti nacionalistinio požiūrio, turėtume e, padaryti viską, kad būtų mm, vengiama interesų konfliktų. Mm, neįmanoma spręsti piliečių labui, primti įsprendimų jų labui, nepateikiantiems informacijos dėl to, kas buvo nuspręsta, jeigu piliečiai neįtraukiami į šios projektus, tai tuomet apie tiesioginę demokratiją netenka kalbėti. Būtina užtikrinti, kad piliečiai turėtų prieigą prie informacijos. Ačiū. Jūs kalbėjote labai greitai, sako pirmininkė, ypač savo pasisakymo pabaigoje. Jūs turėsite galimybę dvi minutės pasisakyti dar diskusijos pabaigoje ir galėsite padaryti išvadas. O dabar Norėčiau suteikti žodį ponė Jūrovai. Pone komisarė, žodis jums. Madam prezident. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Ši komisija, kaip pažadėjo pirmininkas Junkeris, sieks demokratinių pokyčių ir skaidrumas bus vienas iš dešimties politinių prioritetų. Mūsų sprendimai aktualūs milijonams ES piliečių, dėl to juos reikia priimti kuo galima demokratiškiau ir skaidriau. Komisija jau taiko aukštus skaidrumo standartus, tačiau visuomet esame pasirengę panalizuoti mūsų priemonės ir praktiką ir pakoreguoti, jeigu reikia ir būtina. Komisija džiaugiasi, kad rezoliucijoje yra reikalavimo, kad parlamento nariai ir taryba laikytųsi komisijos praktikos dėl informacijos skelbimo apie posėdžius, kuriuose dalyvauja pagrindiniai politikai ir teisės aktų rengėjai. Komisija dėl dešimties tūkstančių tokių posėdžių paskelbė informaciją. Tokie skaidrumo standartai turėtų tapti kultūros dalimi visose ES institucijose, kalbant apie dvišalius pokalbius su lobistais, išrinktais politikais ir svarbiausiais politikos formuotojais. Taip pat komisija sveikina parlamento paramą mūsų ketinimui pateikti pasiūlymą dėl tarp institucinio sutarimo dėl privalomo skaidrumo registro, kur būtų kalbama apie visas tris pagrindinės institucijas. Tam tikslui komisija pradėjo viešas konsultacijas kovo pirmąją dieną, siekiant pateikti pasiūlymą antrame šių metų pusmetyje. Komisija yra įsitikinusi, kad visose trijose ES institucijose, kurios dalyvauja primant įstatymus, turi būti taikomi tokie patys skaidrumo standartai. Komisija taip pat sveikina ir naują tarp institucinį susitarimą dėl geresnės teisėkuros. Tame susitarime komisija kartu su kitomis dviejomis institucijomis įsipareigojo dar daugiau siekti skaidrumo teisėkuros procedūrose ir numatyti praktinius bendradarbiavimo susitarimus ir sistemas būsimose tarptautinėse dėrybose. Taip pat bendras deleguotų aktų registras turėtų pasirodyti iki 17 metų pabaigos ir tai dar labiau padidins aktų skaidrumą, aktų, kurie aktualūs piliečiams ir verslui. Komisija kreipėsi į kitas teisėkros institucijas patvirtinti pasiūlymus dėl galimybės susipažinti su dokumentais, išplečiant tokią teisę visoms ES institucijoms, tarnyboms, agentūroms ir panašiai. Komisija nuosekliai remia ir toliau rems teisės, kitas e, teisės aktus primančias institucijas dėl dviejų pasiūlymų dėl reglamento 2000 1029 iš 2001 metų atnaujinimą. Kalbant apie dokumentų publikavimą, norėčiau priminti, kad komisija yra įtvirtinusi dokumentų registravimo publikavimo praktiką savo dokumentų registre. Komisija pritarė bandomajam projektui, kurį pasiūlė parlamentas ir kurio tikslas yra numatyti galimybę susipažinti su įvairiais neklasifikuotais dokumentais, kuriuos turi ES institucijos bendra projekto sėkmė priklauso nuo to, ar nuoseklios bus ir sudentos bus institucijų dokumentų tvarkymo sistemos, vengiant e, dubliavimuose. Taip pat komisija siekia tenkinti savo mm, skelb... publikavimo skelbimo reikalavimų. Įvairiose politikos rytyse mes tikimės, mes manome, kad e, tos taisyklės leidžia užtikrinti pusiausvyrą tarp skaidrumo ir asmens duomenų apsaugos. Kalbant apie siūlymą įsteigti už skaidrumą atsakingo komisijos nario pareigybę, vicepirmininkas ponas Timmermans, kuris dėja negalėjo šiandien dalyvauti posėdyje, yra tas komisijos narys, kuris rūpinasi administracinės praktikos gerinimu ir laikymusi, kalbant apie galimybę susipažinti su viešais dokumentais su dokumentais. Ir aš norėčiau pasakyti, kad skaidrumas yra laikomas labai svarbių klausimų visai komisijai. Ačiū. Dėkoju. Ačiū. Dabar Gerbiamą komisijai e, nariai pakalbėjus, suteiksiu žodį frakcijos toms, pirmiausia, Kuratsa Bild. Visuomenės galimybė susipažinti su dokumentais yra būtinas, kad galėtumėm sumažinti atrotokį tarp ES piliečių ir institucijų. Mes turime e, parodyti, kad e, žmonių, žmonėms reikalinga informacija gali būti prieinama. APP e signalas yra aiškus, mes nieko nenorime slėpti, esame pasiryžę būti atviri, skaidrus ir atskaitingi, turime atverti ES institucijų duris ir parodyti, kokie sprendimai yra priimami demokratiškai. Europos parlamentas yra lyderis, bet daugiau turi būti padaryta, ypač taryboje. Aš kreipiuosi pirmininkaujančią valstybę, kad ji pradėtų dėrybas dėl viešos prieigos prie dokumentų. Uh, E, reglamento, dėl šio reglamento. Ir piliečiai turi žinoti, ką daro ES institucijos ir kaip ES pinigai leidžiami. Tai turi būti padaryta paprastai, aiškiai ir lengvai. Pavyzdžiui, paprasta paieška kaip prieiga prie visų trijų institucijų, toks kaip Europa portalas, palengvintų visuomeniai galimybės rasti informaciją. Europos žmonės turi turėti galimybę dalyvauti ir įtakoti ES sprendimus. Tai nereiškia, kad uh, E, bus sukurta tiesioginė demokratija. Europoje demokratija yra atstovojamoji, o atvirumas be abejo yra neatsiejamas nuo atsakomybės. Visuomenės e, e, prieiga nėra, nėra susijusi su Wikileaks ar informatoriais. Privatumas turi būti gerbiamas užtikrinant skaidrumą. Ir taip, Laura, trialogai Dėl tarptautinių susitarimų taip pat turi būti skaidresnė, bet turime užtikrinti, kad būtų sukurtas abipusio pasitikėjimo klimatas ir užtektų suvokimo, kad rezultatus darybose galima pasiekti. Aš esu pasiryžusi dirbti atvirai, mes turime užmėgsti ryšį su žmonėmis ir e, jų pasitikėjimo e, užsitarnavimas dabar yra svarbesnis negu bet kada, nes e, susidurime su bendrais iššūkiais, kuriems reikia bendro Europos atsako. Dėkui, pirmininkė. Uh, now... Ačiū. Toliau socialdemokratų vardu ponė Hegt. Ačiū. E, prieiga prie dokumentų yra pagrindinė teisė, kuri yra numatyta kaip ES pagrindinė teisė jos įsteigimo sutartyje. Pranešime yra kalbama apie tą e, reikiamybę ES politinėje sistemoje piliečiams susipažinti su sprendimų prieimimo procedūra. E, pranešėjas kalba apie teisėkuros procesą, dėrybas, E, ir tarybos diskusijas. Taip pat aš manau, kad labai svarbu, kad kaip ir pranešėja mes visi aiškiai reikalautumėm, kad visos ES institucijos ir tarnybos įgyvendintų uh, reglamentus ir įgyvendinimo dokumentus, nepažeidžiant Lisabono sutarties ir sustiprinant pagrindinės teisės. Uh, šiame pasiū, pranešime yra labai E, geras e, pasiūlymas tas, kad administracinė praktika taip pat turi būti e, išviešinta visais lygmenimis. Dėrybų išviešinimas leistų žmonėms aiškiau suprasti, kas vyksta. Šiame pranešime yra kalbama apie atviresnį administravimą. Vienas klausimas buvo labai plačiai aptarinėjamas komitete. Uh, Mes jau turime sukurtus veiksmingus teisės aktus, bet išlieka dar labai daug klausimų dėl teisės aktų prieimimo atvirumo. Socialdemokratų frakcija mano, kad yra labai svarbu uh, organizuoti viešus svarstymus, kad susikrintume demokratiją, bet lygiai taip pat svarbu uh, pasirūpinti, kad uh, būtų teisingai pristatoma informacija. Todėl aš pasisakau už šį pranešimą uh, ir uh, trišalių susitikimų pagrindų vykstančios dėrybos e, ir su jomis susiję įvairiausių dokumentai turi būti išviešinti, įskaitant ir tarybos ir parlamento dokumentus. Socialdemokratų frakcija balsuos už šį pranešimą, nes tai yra aišku signalas, kad parlamentas daro viską, ką gali, kad būtų padidintas ES viešumas. Ačiū. Monika Makovei, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs teisingai kalbate apie e, tai, kad teisė e, į informaciją ir dokumentus yra pamatinė, bet tokios teisės bus ne demokratija, o diktatūra žmonės turi teisę į informaciją ir jie turi būti informuojami apie tai, kaip jų pinigai panaudojami, apie tai, kas vyksta administracijoje, apie tai, kas vyksta teisėkuros procese, kokie sprendimai yra priimami Europos parlamente ir Europos institucijose, kokia politika yra priimama piliečių vardu. Tai mums priliksta legitimumui ir mūsų atsakomybės už demokratinę politinę sistemą įtvirtinimui. Skaidrumas ir informacijos prieinamumas – užpildys pasitikėjimo vakumą, kuris dabar egzistuoja tarp ES piliečių ir ES institucijų. Labai daug piliečių nepasitikė ES institucijomis. Suteikime jiems informaciją, kurios jiems reikia ir užpildykime tą spragą. Kai kurie kolegos sako, kodėlgi Europos parlamentas savo ruoštų internete turėtų skelbti informaciją, kuri žmonėms nereikalinga, O atsakymas būtų toks, le, skelbkime tą informaciją, jeigu žmonės patys atsirenka, kokios informacijos reikia, ne mes turime už juos nuspręsti. Jų. Labai ačiū. Alde frakcijos vardu, ponė Intveld. Tu minutės, teka vaplis. Dvi minutės. Chair, uh, Ačiū pirmininkė ir sveikinu pranešėjai už labai gerai padarytą darbą. Uh, Aš buvau jūsų pirmtakė ir aš puikiai suprantu, kokį darbą jūs darote. Mes prieš dviejus metus tą patį darėme. Labai daug yra pasakyta apie pasitikėjimą. Piliečių pasitikėjimas dabar kaip niekad žemas ES institucijomis. Turime jį atkurti. Tuo pat metu šioje diskusijoje susidaro įspūdis, kad mes nepasitikime piliečiais, nes bijome parodyti jiems mūsų atliekamą darbą. Ir aš pastebiu, kad nepaisant visų gražių žodžių, visose trijose institucijose vis dar nėra uh, atvirumo ir skaidrumo kultūros. Egzistuoja tam tikra slaptumo, e, uždarumo e, kultūra, stengiamas atskleisti kuo mažiau informacijos. Ir aš taip kalbu, nes pati esu dalyvavusi daugelėje visokiausių darbų, kai reikėjo gauti dokumentus ir net du kartus nuėjau iki pat Luksemburgo teismo. Taip pat turėtumėm pripažinti, kad skaidrumas yra taisyklė. Tai yra įstatymas, Nepamirškim to, kartais sakom, kad nereikia atskleisti to ar to, nes mums tas nepatinka, tai yra galbūt keista informacija, reikia šiek tiek erdvės jį apsvarstyti, bet skaidrumas yra teisinė prievalė. Jeigu mes nenorim dirbti skaidriai, tai turime pagrysti, kodėl konfidencialiai slaptai dirbame. Aš galvoju apie rezoliuciją priimtą prieš dviejus metus, man teko garbė ją parengti. Žinau, kad įgyvendant šią rezoliuciją e, nedaug buvo padaryta. Nustebau, pamačiusi, kad e, kalbant apie skaidrumą trialoguose yra žengtas žingsnis atgal. Prisiminkime, kas buvo nuspręsta 2014 metais. Tada mes buvome nusiteikę didinti skaidrumą. Dabar jau 2016, bet pasitikėjimas piliečiais tik mažėja, piliečių pasitikėjimas mumis tik mažėja. Tris dalykus norėčiau išskirti, kuriuos reikėtų padaryti ir kurie buvo paminėti ankstesnėse rezoliucijose. Skaidrumo pareigūnas turėtų būti paskirtas visose institucijose, skaitant ir Europos parlamente. E, pirmininkas Europos parlamento vis dar atsisako tą padaryti. Taip pat turi būti parengtas veiksmų planas e, dėl skaidrumo užtikrinimo. Ir trečias dalykas - reikia dokumentų klasifikavimo taisyklių ir lengvesnės, lankstesnės e, apeliacinės procedūros, kad rečiau reikėtų kreiptis į teismus. Toliau Marina Abdžiol Guzman, GUE NGL frakcijos vardu. Tai yra pavyzdys, kad galėtume įvertinti skaidrumo lygį Europos Sąjungoje. Čia, e, regis, turėsime pasirašyti deklaraciją, kad galėsime patekti į slaptą salę ir kad galėtume susipažinti su TTIP dokumentais. Deklaracijoje be kita ko parašyta, kad reikės laikytis taisyklių dėl susipažinimo su slapta informacija. E, Būtina užtikrinti dokumento to slapto saugumą, jokiomis aplinkybėmis nereikės kalbėti apie tą informaciją ar ją pranešti žmonėms, kurie neturi teisės susipažinti su slapta informacija. E, kai ta deklaracija pasirašo, mums primenama, kad jeigu nesilaikysim tų taisyklių, bus mums taikomos disciplininės nuobaudos ar neteisinės nuobaudos. Mums kai kurie dokumentai parodomi, tačiau E, prieš tai iš mūsų paimama tylos priesaika, tai yra ataka prieš demokratijos įgyvendinimą. E, ir nes nenorime, kad žmonės žinotų apie darybas tarp ES ir JAV. E, jūs mums, jūs mus verčiate laikytis tylos, o mes reikalaujame referendumo, kad žmonės galėtų pasakyti savo nuomonę šiuo klausimu. Dėkoju, sako pirmininkas. Žalių frakcijos vardu kalbės kolega Terikavras. Žalieji šiaurės šalių žalių frakcijų atstovai. Na taip, čia kalbame apie piliečių galimybę susipažinti su dokumentais. Skaidrumas turėtų būti uh, E, esminis klausimas. Mes manome, kad reikėtų komisaro pareigybių, tas komisaras turėtų būti atsakingas už skaidrumo reikalus ir viešą prieigą prie dokumentų. Noriu paminėti tris svarbius šio pranešimo elementus. Pirmiausia, e, prieiga prie įvairių e, institucijų portalų. Antra, kad kuo daugiau dokumentų būtų viešiai prieinami internetu. Jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie susitarimus su trečiosiomis šalimis, prekybos ar kitus susitarimus, būtina, kad su jais būtų galima susipažinti. Taip pat būtina registruoti lobistus, kad žinotume, kokios spaudimo grupės veikia ES institucijose ir nori palengti taisyklės savo labui. Aš manau, kad pasauliniu lygiu ES turėtų būti skaidrumo pavyzdys. Noriu padėkoti poniai Ferrarai už atliktą puikų darbą. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, sako pirmininkas. Dėkoju žaliųjų ALE frakcijai. O dabar EFDD frakcijos vardu kalbės ponas Gerard Batin. Prašau. Ačiū, Richardai, visada malonu tave matyti pirmininko kėdėje. ES daug kalba apie demokratiją, skaidrumą Taigi visi reikalai turėtų būti atviri ES piliečių akims, piliečių, atstovau, kuriems atstovauja. Vienas klausimas, kuris rūpi daugeliu žmonių, yra tai tip susitarimas, siūlomas transatlantinės priekybos investicijų partnerystės susitarimas su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Tai tip dėrybos vyksta slaptai, parlamentarai nieko negali pasakyti tose dėrybose, mes negalime įtakoti tų dėrybų rezultatų. Kol kas apie 20 tūkstančių elektroninio pašto žinučių gavau iš savo rinkėjų, kurie, kuriems rūpi TTIP susitarimas. TTIP susitarimas reiškia, kad mūsų viešos paslaugos nacionalinės sveikatos priežiūros priežiūros paslaugos bus atviros JAF investuotojams. Taip pat neramu dėl investuotojo valstybės ginčių sprendimo mechanizmo, pagal kurį privačios bendrovės galės paduoti į teismą vyriausybės tribunovos, jeigu tos vyriausybės bandys apsaugoti savo nacionalinius interesus. Praeitą savaitę prezidentas Obama lankėsi Londone, kur jis grasino Britanijos žmonėms, žmonės sakė, kad jie, negali, kad jie nebalsuotų prieš e, išstojimą, už išstojimą į Europos Sąjungą iš ES. Kaip nusirito Didžioji Britanija, jeigu užsienio lyderis gali atvykti į mūsų sostinę ir mums grasinti, ir tam visiškai pritarė mūsų premjeras. Man tai norisi vemti. Obama sakė, kad mes turime balsuoti, jeigu balsuosime už, Europ, už išstojimą iš ES, tai nebus greito susitarimo tarp Britanijos ir JAV ir kad reiks laukti eilės gale. Jis neįvertino vieno fakto. Junktinė karalystė yra svarbiausias JAV prekybinis partneris. Ir kol kas priekybinio sutarimo neturime. Jis taip pat neįvertino to, kad JAV yra vienas iš dešimties svarbiausių priekybinių partnerių su Didžiaja Britanija, su Junktinė karalystė ir nėra susitarimo tarp tų dviejų šalių. Jeigu Didžioja Britanija išstos iš ES, niekas nesikeis, kalbant apie mūsų priekybinę sistemą su JAV. Obama nori, kad Britanija liktų ES, nes jis nori, kad tipas būtų primestas mums visiems. Britanijos žmonės turėtų nepasiduoti tokiai apgavystiai. Mes neturime ypatingų santykių su JAV, tai yra vasalų santykiai ir JAV nėra mūsų draugas, jiems rūpi tik tai jų verslas ir tarptautinės, tarptautinių finan, finansų verslas. Būtų kur kas geriau, jeigu jungtinės karalystės žmonės balsuotų už išstojimą iš ES birželio 23-ąją ir kad tas sprendimas būtų įgyventas, kuo galima greičiau. Dėkoju, Richardai. Ačiū už gražius žodžius. Dabar Katrina Kiničiuk pasisakys. Minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir ačiū kolegiai Ferrara už atliktą darbą. Prieiga prie dokumentų yra vienas iš svarbiausių skaidrumo elementų ES institucijose. Tai taip pat yra teisė, kurią numato ES sutartys, tačiau labai gaila, bet piliečiams sunku gauti dokumentus, susipažinti su ES dokumentais, jiems sunku suprasti administracinės institucinių veikimo taisyklės. Trūksta tarp institucinio koordinuoto požiūrio šioje srityje be kitako. Aš manau, kad šiandien siūloma dokumentas, kai siūloma įnešti daugiau skaidrumo institucijų veiklą ir kuris pasisako už nuoseklumo laikymasi dėl prieus prie dokumentų, yra puikus dokumentas. E, einama teisinga e, kryptimi. Manau, kad dabar, kai institucijomis nepasitikima, kai bandoma suteikti piliečiams teisę institucijų veikimą matyti ir jas kontroliuoti, tai yra būtinas veiksmas, kad piliečių pasitikėjimas institucijomis išauktų E, taip pat tai užtikrins ir geresnę piliečių įtraukti į ES institucijų veiklą. Vadinasi, tai yra žingsnis žengiamas teisinga linkme. Dėkoju. Ačiū kolegijai, sako pirmininkas. Pasisakys kolega Ronanen Lerner. Puhemies ja kiitos Ferrara hyvästä työstä. Ačiū pirmininkė, dėkoju poniai Ferrarai puikiai atlikus darbą. Skaidrumas yra labai svarbu, kai kalbame apie bendrus sprendimus ir viešas lėšas. Biudžeto skaidrumo čia nepakanka. Taip pat vieša informacija, tokia informacija turi būti prieinama piliečiams. Pilietis, kuris domisi ES, ar tai būtų žurnalistas, ar nevyriausybinės organizacijos atstovas, nepasinaudos skaidrumu, jeigu tie dokumentai bus paslėpti po sudėtingomis paieškos sistemomis. Čia tikrai daug ką galima tobulinti. Visose ES institucijose aš džiaugiuosi, kad e, į tai atsižvelgiama Ferrara pranešime, kur kalbama, kad e, turi būti numatyta galimybė lengviau susirasti dokumentus. Aišku, yra tam tikro pribojimų skaidrumui. Kai deramasi dėl tokių susiturimų kaip tai tip, ne visa informacija gali būti viešai prieinama visuomet. Tokiu būdu ES prarasti prezdirybinės pozicijas. Tai yra išimtis. Na, o skaidrumas yra atspirties taškas, tai yra vienas svarbiausių būdų didinant piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Ir kaip mes puikiai žinome, toks pasitikėjimas yra labai būtinas ir reikalingas. Dėkoju. Ačiū. Juan Fernando López Aguilar dabar pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Šiandienos diskusijų tema yra galimybė susipažinti su dokumentais ir 14-15 metų ataskaita. Mes pripažįstame, kad tai yra labai svarbus klausimas, dėkojame pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams dėl to, kad na, teisėkros procedūrų ir trilogų medžiaga turi būti pateikiama, turi būti užtikrinamas didesnis skaidrumas ir daugiau jau yra transliuojami, dažniau yra transliuojami posėdžiai, jeigu kalba eina apie teisėkros procedūrą, tai yra puiku, bet tas pranešimas yra tam tikra prasme ir protestas, nes kai kurios institucijos Europos Sąjungoje daro tą, ką nori. Taigi mes turime akcentuoti skaidrumą. Tai yra svarbu, bet realiai matome, kad institucijos ignoruoja uh, akivaizdžiai ignoruoja tą skaidrumą. Taryba, komisija turi pasirūpinti, kad bendrosios direktyvos ir teisės aktai dėl skaidrumo, kurie yra priimti, taptų realybę ir kad būtų numatyta galimybė susipažinti su dokumentais. Kol kas tas, ta problema nėra išspręsta. Dėkoju. Mamikins, vieną minutę, prašau. Pone pirmininkė, ponė Jurova, mėly kolegos, uh, Europos integracijos procesas ir institucijų kūrimo procesas visuomet buvo grindžiamas dalyvojamosios demokratijos ir skaidrumo, skaidrumo principais, bent jau teoriškai. Tačiau matome, kad daugelį ES institucijų, skaidant ir parlamentą, ne vis, nesuteikiama e, teisė susipažinti su visais net neklasifikuotais dokumentais. Taigi aš pritariu tam, kad Europos taryba uh, vadovus tarybas, Centrinis bankas, Teisingumo teismas ir visos kitos institucijos bei agentūros būtų įtrauktos į šio reglamento apriepti. Kalbant apie informaciją apie deleguotus aktus ir dėrybas dėl tartutinių susitarimų, tai aišku yra labai e, svarbus dalykai. Ir keistis reikia dėl labai, labai paprastų priežasčių. Tie mokesčių mokėtojai, kurie finansuoja ES biudžetą, turi žinoti, kas vyksta už institucijų sienų. Uh, didesnis skaidrumas tiesiogiai ir pozityviai paveiktų ES viešus interesus. Dėkoju. Dėkoju. Jums, ponė Mamikins, e, dabar spontaniški pasisakymai. Ir pirmiausia, Nikola Kaputo pasisakys, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pridėtinė e, vertė administracinių procedūrų yra susijusi su politinė veikla, vykdoma sąžiningai. Tai taip pat, taip pat svarbu tinkamai gyvendinti demokratinius procesus ir jais visapusiai plėtoti. Destis pasitikėjimas skatina geresnius administracinius procesus ir užtikrina prieigą prie dokumentų. Pagrindinių teisių hartijoje ši pastaroji teisė yra numatyta e, jurisprudencijoje e, ir nacionaliniuose teismuose ši teisė taip pat aktyviai ginama. E, trūksta harmonizavimo dėl to, kaip užtikrinti privataus gyvenimo apsaugą, kaip užtikrinti teisę į privatumą piliečiams, kaip susipažinti su slaptais dokumentais. Yra daug dalykų, kurie tarpusavį prieštarauja vieni kitiems. Situacija keičiasi, dokumentai keičiasi. Ir čia galėčiau paminėti, kaip plėtojasi greitai tie ryšiai dabar. Neturime vieningų kodų, kurie padėtų sėkmingai prieiti prie informacijos. Reikėtų juos turėti ir pakeitimams plenariniuose posėdžiuose, ir santykiams su lobistais, ir, ir, ir prekybos sustarimus. Kol kas to nėra. Dėkoju. Ačiū. Kalbės kolega Notis Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Čia mes kalbame apie visuomenės galimybę susipažinti su dokumentais. Tai, yra doku, tai, tai eina ir dokumentai susijęs su TTIP. Jeigu pasirašom specialų konfidencialumo dokumentą ir negalime, tai reiškia, kad mes negalim užsirašyti nieko savo, jokių užrašų pasidaryti, susipažinę su tais dokumentais, negalime niekaip apie juos kalbėti ir pateikti apie juos informacijos. Tuo tarpu, Europo, tuo tarpu JAV kongrese tokių apribojimų nėra. Ten piliečiai turi prieigą prie TTIP dokumentų. 700 ekspertų dirbančių kongrese taip pat turi prieigą prie TTIP dokumentų. Susitarimas yra toks, Obama norėtų labai greitai pasirašyti šį susitarimą. Ir aš manau, kad taip bandoma gyventi slaptą demokratiją, apie kokį E, viešumą ar demokratiją kalbame, bankų gelbėjimas, e, priimti sprendimai dėl griežto taupimo priemonių ir kitos priemonės, kurios pažeidžia nacionalinį suverenumą, būna priimamos slaptai. Žmonės nedalyvauja tuose sprendimuose, turėtų būti priešingai, jie turėtų galimybę, jie turėtų galimybę susipažinti dokumentais, nes skaidrumas turi būti būdingas Europos Sąjungos institucijoms. Ačiū. Antonio Marinio Pinto. Žodis jums, kolega. Minutė, prašom. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, ponę Ferrarą ir padėkoti už atliktą darbą. Skaidrumas užtikrinant ES institucijų veikimą yra svarbiausias dalykas, norint užtikrinti institucijų patikimumą ES piliečių atžvilgių. Mes jiems, tai yra piliečiams, atstovaujame o skaidrumas yra susijęs su galimybė susipažinti su dokumentais ir informacija. Nes tai yra viena iš priemonių stiprinti dalyvaujamąją demokratiją. Neskaidrumas ir sunkumai įgyvendinant skaidrumą yra didžiausias demokratijos priešas. Tai trukdo ir viešų institucijų gyvybingumui yra labai svarbu supaprastinti prieigą prie TTIP dokumentų, lygiai taip pat kaip ir prieigą prie visų trilogo dokumentų, kadangi tai, kas ne, neturi jokių abejonių, neturi ko bijoti, reikia daryti. Reikia visada daryti tai, kas priklauso, tai nėra ko slėptis, vadinasi, piliečiai turi, turi galimybę su tais dokumentais susipažinti. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Ivan Jakovčič, minutė, prašau nisam zamjenik ja sam zastupnik <laughs> ali hvala vam na tome što pokušavate uvijek tako biti prisutan i prijazan prema zastupnicima. E, aš kalbu apie zastupnik, jūs kalbate apie zastupnik, tai e, yra kroatiškas žodis reiškiantis <laughs> deputatas. Ir aš noriu padėkoti pranešėjai už pranešimą, jos tiklas prie <laughs> priartinti Europos institucijas prie piliečių ir Europos parlamentą ar kitų ES institucijų darbą priartinti prie piliečių. Tai yra geriausias ir vienintelis teisingas būdas atkurti mūsų piliečių pasitikėjimą. Jau pasakyta, kad ES projektas turi labai daug problemų. <laughs> Ir viena iš problemų yra ta, kad yra per daug biurokratijos. Todėl mes ir kalbam apie skaidrumą. Turėtumėm greičiau vartoti žodį ne transparency, bet openness, nes skaidrumas, o atvirumas yra svarbesnis žodis. Institucijos turi būti atviros piliečiams ir piliečiai turi gauti visą reikalingą informaciją. Ačiū. Uh, e, Vuleftis uh, e, Kostas Hrisogonos, Parakalo. Κώστας Κρυσόγονος. Των πολιτών στα έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους τα ευρωπαϊκά όργανα είναι θεμελιώδη. Piliečių galimybė gauti ES institucijų dokumentus yra gyvybiškai svarbi. Dokumentų konfidencialumas turėtų būti e, išimtinis principas, o ne įprastas. Tai turi būti išimtis, o ne taisyklė. Apie tai yra kalbama reglamente ir tai atitinka e, precedentų teisės interpretavimą. Tačiau labai dažnai mes suvokiame, kad ES institucijos nesuteikia piliečiams galimybės gauti dokumentus ir taip yra pažeidžiamas e, naudojimosi viešais dokumentais principas. Geriausias pavyzdys yra TTIP sutartis. Labai nedaug informacijos išvydo dienos šviesą, nes didžioji dalis dokumentų yra konfidencialūs. ES institucijos turi bendrai taikyti atvirų dokumentų politiką. Taip sustiprės dalyvojamoji demokratija, skaidrumas ir atskaitomumas mūsų piliečių atžvilgių. Ačiū. Evharisto. Ačiū. Uh, Madam deputy Katrina Konečna. Katrina Konečna. Vážená paní spravodajko, děkuji vám za velmi povedenou zprávu. Pone pirmininkė, Labai ačiū, pane pranešėja, labai ačiū už puikų pranešimą. Aš suprantu, kad jūs rengdama šį dokumentą turėjote išlikti diplomatiškai, todėl taryba ir komisija labai švelniai, bet gal per daug švelniai kritikuojate. Aš asmeniškai laikausi nuomonės, kad Europos parlamentas labai daug dirba skaidrumo srityje. Aš nenoriu pasakyti, kad nieko daugiau negalime padaryti, bet aš manau, kad vadovaujantis DM25 pareiškimu galime pasakyti, kad kreipiamasi tik į tarybą ir į komisiją. Betgi net ir Europos parlamento nariams kartais sunku gauti informantų. Pavyzdžiui, ta tip dokumentai. Dar vieną kovą turėsime kovoti emis tyrimų komitete reikia daugiau informacijos. Aš tikiuosi, kad komisija su mumis bendradarbiaus, bet man dėl to neramu. Kaip ir kiti, aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją. Ji turėtų pasiūlyti e, centrinį, įsteigti centrinį lobistų registrą, kuriame turėtų dalyvauti visos institucijos, nes per TTIP dėrybas lobistų buvo daugiau negu nevyriausybinio organizacijų. E, agora, Dėkui. Toliau ponė Lopes. Obrigado, senhor presidente. O princípio da transparência que. Ačiū, ponė pirmininkė. Skaidrumas turėtų būti e, prieigos prie ES institucijų dokumentų pagrindinis principas. Bet e, šį principą dažnai e, reglamentų sudėtingi mechanizmai užgožia. E, svarbus dėrybiniai susitarimai, tokie kaip CITIP, TISA ir panašiai, turėtų būti prieinami e, visuomeniai. Dėrybų turinys turėtų būti e, skelbiamas. Žmonės iš tiesų negali gauti dokumentų. Net ir Europos parlamento nariai ne visus juos gali gauti. Todėl matome, kad kai kurios institucijos dirba visiškai nekontroliuojamas ir atsisako suteikti bet kokius dokumentus tokiais net klausimais kaip bankų priežiūra, net ir Europos parlamento nariams. E, tai rodo, kad skaidrumas yra tik tai į akis pučiama migla kai kuriais klausimais. Labai ačiū. Toliau Europos komisijos vardu viešne komisija Jūrova. Prašom. Labai ačiū, ačiū už jūsų komentarus, už jūsų paramą skaidrumui, kam mes visiškai pritarėme. Neatsitiktinai mūsų abie institucijos rengia bendrą renginį skirtą skaidrumui gegužės antrą dieną, kuris prisidės prie viešųjų konsultacijų įsteigiant skaidrumo registrą ir susisiekiant su suinteresuotomis šalimis Briuselėje ir, ir kitur. Kaip paaiškinau, reglamento e, peržiūra laukia, kol teisės aktų rengėja komisija e, ras bendrus pagrindus, nes paisant to, dabartinis prašymų tvarkymas yra visiškai atitinka 41 ir 42 pagrindinių teisų hartijos principus, straipsnius. Tuo pat metu komisija privalo laikytis Europos teismų praktikos, tai susiję su pažeidimų nagrinėjimu. Ir komisija laukia e, darbas su parlamentu, taryba, ombudsmenų domenų apsaugos e, priežos pareigūnais, e, pilietinė organizacija ir visomis kitomis pusėmis, kuriant ateities skaidrumo režimą. Komisija mano, kad tose sritise, už kurias atsakingas ES. Viskas yra vadova, dirbama pagal taisyklės, principus ir praktiką. Ir komisija dar reikia įtikinti dėl konkrečių specifinių teisės aktų nustačiusių horizontalus pagrindą administraciniai teisė Europos Sąjungoje būtinumą. Ačiū. Labai ačiū. Na, o toliau mūsų pranešėja Laura Ferrara. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai ir visiems kolegams už jų paramą ir šešėliams pranešėjams taip pat. Skaidrumas yra galutinis tikslas, kurį reikia pasiekti, bet taip pat tai yra priemonė siekant panaikinti spragą tarp Europos piliečių ir institucijų ir užtikrinti, kad piliečiai būtų labiau įtraukti į bendrą darbą, remiantis dalyvavimo demokratijos principais ir padidinti pasitikėjimą, kurio trūksta ES atžvilgių. Aš buvau nusivylusi girdėdama, kad piliečiai domisi tam tikromis politikos sritimis ar priemonėmis, nors jų nesupranta. Kad kažkokia informacija nėra lengvai suprantama ar nėra priimtina. Labai dažnai dalykai nesuprantami dėl to, dėl techninių formaluočių ar dėl to, kad temos yra labai techniškos. Taigi, tas iššūkis, su kurio susiduria Europos parlamentas, komisija ir taryba, yra įtraukti piliečius ir užtikrinti, kad informacija piliečiams būtų gauti lengviau, kad ji būtų prieinama ir kad jie patys galėtų spręsti, kuo jie domisi ir kas nėra įdomu. Taigi, informacija turi būti lengviau suprantama ir lengviau prieinama. Labai sunku naviguoti e, institucijų interneto tinklavietėmis, todėl reikėtų, kad palengvinti tas sistemas, kad e, piliečiams lengviau būtų prieiti ir gauti informaciją. Tarptautinėse darybose, tokiose kaip TTIP, turime įtraukti piliečius, kurie nepatenkinti tų sustarimų e, konfidencialumu E, taip pat reikia nepabrėžti lobistų veiklos trialoguose tarp jų institucijų. Ir tikimės, kad visa tai visi šie žingsniai padės padidinti mūsų darbo skaidrumą. Labai ačiū, baigėme šią diskusiją.